rezoliucijos Ugandos klausimų dėl e, teisės akto prieš, nukrito prieš homoseksualizmą, seksualumą. Pone Kešmenai, Kešmenai, prašau žodis jums, jūs esate autoris. Ačiū, ponė pirmininkė, aš prašau, kad parlamentas manęs išklausytų ir pereitumėme dabar prie konkretaus klausimo, kalbėsime apie diskriminaciją. Dabar Ugandos parlamente yra teisės akto projektas. Na ir kai kurie gali klausti, kuo mes čia, sus, kaip mes čia susiję. Yra pažeidinėjama tarptautinė teisė, žmogaus teisės ir mes visuomet įrodome, kad tai mums yra aktualu. Tos nuostatos yra drakoniškos ir aš norėčiau apie jas šiek tiek papasakoti. Bet koks asmo, kuris yra kaltinamas homoseksualumu, gali būti kalinamas iki gyvos, iki gyvos galvos arba gali jam būti netgi tam tikrais atvejais taikoma mirties bausmė tie šeimos nariai, kurie neįduos valdžios institucijoms savo e, vaikų, kurie yra arba e, lesbietės, arba homoseksualus, gali irgi susi, nu, susilaukti nuobaudų. Jeigu neįduodamas yra homoseksualus asmo, gali būti nubaudžiama septyniarių metų įkalinimo bausme. Tie, kurie dirba su gėjais arba lesbietėmis, pavyzdžiui, daktarai, pilietinės visuomenės veikėjai, jie gali susidurti su tokiamis nuobodomis taip pat. Yra ir sumenkinamos visuomenės sveikatos specialistų pastangos kovoti su živ AIDS. Taigi mes turime dabar pasistengti apginti tuos, kurių niekas nesima ginti. Ir aš labai sveikinu komisaro pono Degukto pareiškimą, taip pat Švedijos, Prancūzijos e, ir prezidento Obamos pareiškimus, taip pat atstovų rūmų e, užsienio reikalų komiteto pirmininko pareiškimus ir raginu Europos parlamentą skirti šiam klausimui pakankamai dėmesio ir kalbėti su tais Ugandoje, kurie dabar nėra išklausomi. Dėkoju. Ačiū kolegai Kašmanui. Gerbiami kolegos, ponas Šakė turi žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Šakė. Ugandos parlamente yra pateiktas įstatymo projektas nukreiptas prieš homoseksualus Tai yra laikoma nusikaltimu, už tai siūloma įkalinti ar bausti mirties bausmę. Tos bausmės yra tai, taikomos tiems, kurie laikomi nusikaltėliais ir tiems, kurie jų neskundžia lytinės orientacijos pasirinkimas e, yra tas e, dalykas, kuris šiuo atveju yra pažeidžiamas, tai yra žmogaus viena iš teisių mes atmetame mirties bausmės taikymą apskritai. Tarptautinė bendruomenė ir nevyriausybinės organizacijos yra tikrai susirūpinusios dėl tokios padėties ir jos ketina net nutraukti savo veiklą Ugandoje. Mes prisijungėme prie prezidento Obamos ir visų kitų, kurie e, sako, kad reikia užkirsti kelią šio teisės akto prieimimui ir kad nebūtų priimti teisės aktai, kuriais smerkiami homoseksualus asmenys ar persiekiojami. Ačiū. Ponas Tanok, vieną minutę. Pone pirmininkė, Uganda yra krikščioniška šalis, kur tradicinės vertybės yra ypač vertinamos. Homoseksualumas yra tai, kas Ugandoje neprimtina. Mes, aišku, negalime savo liberalių vertybių primesti kitiems, nes tai gali turėti priešingą efektą. Turime vis dėlto nebijoti pasisakyti prieš šį įstatymą, nes siūlomos nuobaudos yra tikrai neproporcingos. Tai gali turėti labai žalingų padarinių ne tik homoseksualų saugumui, bet tai tikrai pakenktų pasaulinių uh, lygių Ugandos įvaizdžiui. Porą paskutiniųjų dešimtmečių Uganda sparčiai, sparčiai žengia į priekį, tai gali būti šalis laikoma pavyzdžių kitoms vystimosi požiūrių kodėl Ugandoje buvo pasirinkta žengti prieš tą gerą valią, e, kuria remiantis jį buvo vertinama pastaruoju metu, kodėl jį pasirinko e, Irano kelią, kur homoseksualai baudžiami viešai. Turime pareikšti, kad mums šis teisės aktas kelia siaubą ir mes tikimės, kad Ugandos prezidentas vetuo šį įstatymą. Ačiū. Kolegė Lunačiak, dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Kai kas jau minėjo detalės šiame įstatymo projekte, e, kurį pateikė Ugandos parlamentas. Norėčiau vieną istoriją papasakoti. Prieš ketvirtą, penketą metų buvau Kampaloje ir vieną vakarą susitikau su homoseksualais ir lesbietėmis mieste. Susitikimas vyko restorane. Liktai reidas turėjo būti vykdomas ten, kur tie žmonės renkasi. Man tikrai buvo neramu. Niekas neįvyko, bet tai jau buvo homofobinės kampanijos pradžia. Dabar jau yra sukurtas e, įstatymo projektas, kuriuo yra apkaltinami homoseksualai ir netgi vedama mirties bausmė. Ponios ir ponai, daugelis e, politikų Afrikoje labai daug ką daro savo valstybėse, tačiau tikrai negalima laikyti, kad Afrikos problema nėra homoseksualumas. Visai nesvarbu, kokie įstatymai šalyje yra, tas reiškinys egzistuoja. Man labai malonu, kad šį tekstą mūsų rezoliucijos remia visos parlamento frakcijos. Labai svarbu, kad Ugandoje homoseksualai jaustųsi remiami, kad, mes, kad jie jaustųsi, jog mes giname pas, žmogaus teises visame pasaulyje. Norėčiau, kad, hom, kad e, Ugandos parlamentarams mes, primin, mes primintumėm, kad bet kokiu atveju žmogaus teisės turi būti ginamos ir tikiuosi, kad rezoliucija bus patvirtinta visa be jokių pakeitimų, nes Organizacijos, kurios gina šių žmonių teises, turėtų jaustis remiamos, ar tai būtų Ugandoje, ar tai būtų ES, ar pačios ES remiam. Ačiū, ponė Štrifler. Pirmininkė, komisarė, brangus kolegos, klausimas, kodėl parlamentas turi spręsti šį klausimą, e, kodėl e, turi spręsti šį klausimą e, mūsų parlamentas, ogi todėl, kad Ugandoje šis įstatymas neturi būti patvirtintas. Jau metų metus nevyriausybinės organizacijos pirštų baksnoja kylančias problemas ir jeigu įstatymas bus priimtas, tai situacija dar labiau e, paštrės, nes homoseksualai bus arba teis, nu-, nuteisiami kalėti iki gyvos galvos, arba e, E, mirties bausme, jeigu jie yra pozityvus. E, kaip sakė e, ponas Kašmanas, reikia išduoti pagal tą įstatymą homoseksualus per 24 valandas nuo tada, kai sužinoma, kad, kad jie homoseksualai, tai tikrai nėra normalu. Kai Kampalos parlamentui pateiktas įstatymas buvo, pirmininkas nutraukė kalbėtoje pirmininkas, pirmininkas. ir sako, kad kalbėtų lėčiau. O kalbėtojai pratėse taip pat lygiai greitai. Kai tik jis buvo pristatytas į Kampalos parlamentą, šitas e, įstatymas buvo jisai iš karto pasmerktas ne tik Ugandoje, bet ir visoje visame pasaulyje, ir Prancūzijoje, ir JAV, bei e, Europos komisaro. Uganda turi laikytis tarptautinių teisių ir kotonų susitarimų. Labai skubu ES Ugandoje imtis žingsnių ir susitarti su Uganda, kad tokia situacija nebesitęstų. Frau Kollegin, Frau Kollegin. Brangi kolegė, jūs būtumėte gavusi 12 sekundžių daugiau, tokiu būdu galėdama neskaityti taip greitai, kad visi suprastų, ką jūs norite pasakyti. Jeigu kiti kolegos galvoja savo tekstus skaityti, tuomet labai prašau tuos tekstus pateikti vertėjams ir ypatingai tų tekstų neskaityti visų greičių. Ponas Kensmarek. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Homoseksualų teisių gynimas yra svarbus. Tačiau žmogaus teisų deklaracijoje teigiama, kad na, mes turime rūpintis visų teisėmis, dėl to ir homoseksualų teisų mes negalime ignoruoti. Turi diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindų nėra naujas dalykas. Tačiau visi pripažįstame, kad tokia diskriminacija yra žmogaus teisų pažeidimas. Ugandoje, kitose Afrikos valstybėse žmonės teigia, kad mūsų susidomėjimas tuo klausimu rodo, kad mes esame kolonistai, neokolonistai, bandantys kištis į kitų reikalus, bet tai nėra tiesa, nes kalba eina apie universalias žmogaus teisės. Ir tai nėra mūsų sprendimas. Mes pripažįstame Ugandos kitų valstybių suverenumą, tačiau negalime ignoruoti tokių situacijų. Dėkoju. Ačiū, ponas Gas, Gaspari. Ponas Arif dabar. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš žinau, kad 25 rugsėjo buvo pateiktas šis įstatymas Ugandos parlamente. Mes nuolatos pabrėžime žmogaus teisų svarbą. Tad būtina pasisakyti prieš šį laisvės žudantį įstatymą, nes yra svarbu pasmerkti šį įstatymą būtent dabar ir paraginti Ugandos parlamentą šį įstatymą atmesti ir nustoti, paraginti šalį nustoti kriminalizuoti homoseksualumą. Kaip sakė kolega Kašman, mes turime pareigą pasakyti prieš šį įstatymą, nes uh, E, jis kliudo kovoti su AIDS. Komisaras Degucht, didžioji valstybių narių e, dalis taip pat paskelbė e, savo pareiškimus šiuo klausimu. Prezidentas Obama taip pat pasmerkė šią in, Ugandos iniciatyvą. Maničiau, kad svarbu, jeigu įstatymas bus priimtas, peržiūrėti mūsų įpareigojimus Ugandos atžvilgiu. Svarbu, kad priimti sprendimai atitiktų Ugandos įsipareigojimus pagal kotunų susitarimus. Jeigu taip nebūtų, tai tuomet reikėtų peržiūrėti mūsų santykius su Uganda. Kiekvienas turi teisę turėti įsitikinimus ar savo lytinę orientaciją, nebijodamas, kad bus įkalintas ar už tai nužudytas. Dėkui. Gerbiami kolegos. E, ponas Ruema Rueva ir Rueda kalbės savo frakcijos vardu. Pone pirmininkė, man būtų labiau patikę, kad šios diskusijos būtų trumpesnis ir kad būtum kalbėję apie Aminatų Haidar. Homoseksualių asmenų teisės Ugandoje taip pat nusipelno, tiesą sakant, mūsų dėmesio. Mes turime šį klausimą nagrinėti. Praeitie mes jau esame kalbėję apie mažumų teisių apsaugą. Šiandien mes kalbame apie įstatymo tekstą, kuris buvo pateiktas parlamente. Pats to teisės akto projekto pateikimo faktas nusipelno ypatingo mūsų dėmesio, nes jeigu asmuo yra tariamas homoseksualumu, jam kyla rizika būti įkalintam ar jam taip pat kyla grėsmė, kad bus įvykdyta mirties bausmė. Jeigu kažkas nepranešė apie homoseksualų asmenį ar transseksualų akmenį, tas, kuris nepranešė, taip pat gali būti nubaustas. Mes turime tam nepritarti. Seksualinės orientacijos pasirinkimas yra viena iš tų teisių, e, kuri yra žmogaus teisų dalis. Mes esame uh, donorai Uganda naudojasi mūsų šalių parama, kartais gaunama iš atskirų valstybių, kartais iš ES. Ir jeigu šis statymas nebus atmestas, reikia nutraukti bet kokią pagalbą Uganda. Jeigu Ugandos administracija nereaguos į raginimus, reikėtų paraginti tarybą e, aiškiai įvardinti, kas atsitiks, kai pasikeis santykiai su Uganda, jeigu jis savo įsipareigojimų tarptautiniai teisėjai ir kotunų susitarimams nesilaikys. Ačiū. Ačiū kolegai Romeva Irueda. Pone Gomeš, minutė. Europa turi kištis visomis įmanomėmis priemonėmis pagal kotonių susitarimą. Mes privalome reikalauti nedelsiant nutraukti šią iniciatyvą. Turime nutraukti bet kokią ekonominę veiklą su Uganda. Kai išsiaiškime, koks yra šio projekto įstatymo projekto turinys ir kokie, koks likimas gali ištikti homoseksualus Ugandoje. Aš galiu pateikti kelis pavyzdžius. Mes supratome, kad homofobija yra labai giliai įsišaknyjusi tam tikrose valstybėse. Tai iš tiesų yra šokiruojantis faktas. Amerikiečiai e, tam tikrų evangelikų bažnyčių atstovai finansuoja tokias iniciatyvas šioje valstybėje. Bandoma, reikia kovoti su tokių netolerantiškumo agentų veikla visomis įmanomomis priemonėmis. Dėkoju, poniai Gomeš. Dabar Janeš Barnaevo Garcija. Vieną minutę. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad vienbalsiai kolegos iš visų politinių frakcijų pasisakė prieš antihomoseksualumo aktą, kuris yra pasiūlytas Ugandos parlamente. Šis teisės akt, šis pasmerkimas rodo, kad Europos parlamente egzistuoja vienybė ir aš paprašiau žodžio dėl to, kad norėčiau pritarti kolegoms. Ir balsuodamas pritarsiu ponui Kešmenui, kitų politinių frakcijų atstovams, koordinatoriams, kadangi kova su netolerancija, diskriminacija, konkrečiai su homofobija, kova prieš mirties bausmę, reiškia, kad mes turime būti ryštingi, tvirti, turime raginti komisiją ir tarybą irgi būti tvirtais ir ryštingais. Kol nebus išmestas šis žalingas teisės aktas, tol, tol Uganda neišbris iš kolonizmo amžiaus. Dėkoju spontaniški pasisakymai. Ponas Predas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taipogi norėčiau pasakyti, kad esu šokiruotas šio teisės akto. Pagal šį teisės aktą homoseksualumas tampa baustinas. Taip pat jeigu nėra teikiama informacija žmonių seksualinė orientacija, tai irgi yra baustina, tai yra netoleruotina. Norėčiau akcentuoti, kad mūsų diskusijos vyksta tuo met, kai e, artėja kotinių susitarimo antroji peržiūra, Uganda yra pasirašusi kotinių susitarimą ir dėl šios priežasties reiktų peržiūrėti žmogaus teisų nuostatas ponia Džiolį rengia pranešimą apie kotonių susitarimą. Na, o šiandienės diskusijos, net jeigu jos būtų įvykusios anksčiau, vis tiek mums sukuria tam tikrą kontekstą, kuriame galime tik tai griežtai pasmerkti tai, kas vyksta dabar Ugandoje. Dėkoju ponui Predai. Na, o dabar baigiame diskusijas. Pabaigai dar kviečiu ponę Utelą. Norėčiau štai ką akcentuoti. Gegužės mėnesį Ugandoje, Kambaloje, vyks konferencija. Ir šioje konferencijoje bus peržiūrėtas Romos statutas. Bus bandoma peržiūrėti tarptautinio tribunolo mandatą. Ir aš manau, kad Uganda turi peržiūrėti savo teisės aktus tam, kad jie atitiktų antidiskriminacinius teisės aktus. Dėkoju poniai Hautalai. Pon, e, ponas komisaras, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komisija yra labai susirūpinusi dėl antihomoseksualumo akto projekto, kuris nesiniai buvo pristatytas Ugandos parlamente. Jei šis teisės aktas bus patvirtintas, kils labai svarbių žmogaus teisų problemų, kurios yra reikšmingos komisijai. Komisija mano, kad homoseksualumo baudimas, kaip yra numatyta teisės akte, prieštarautų Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijoms. Uganda yra ratifikavusi šios konvencijas, dėl to yra teisiškai, teisiškai privalo laikytis jų ir vengti diskriminacijos. Teisės aktai turi atitikti tarptautinius žmogaus teisų konvencijų nuostatas. Šis teisės aktas taip pat prieštarauja ES deklaracijai dėl homoseksualumo e, patvirtintai 8 metais dėl homoseksualumo dekriminalizavimo. Komisija kėlė tuos klausimus laiškė prezidentui lapkričio mėnesį ir akcentavo, kad žmogaus teisų pagarba žmogaus teisėms yra labai svarbi komisijai ir Europos parlamentui. Tačiau prezidentas patikino, komisijos pirmininką, kad tokie teisės aktai nebus leistini Ugandoje. Misijos vadovas Ugandoje taip pat kėlė šį klausimą ir Ugandos vyriausybės atstovams nekartą, susitikdamas su premjeru, teisingumo ministru ir 8 straipsnio susitikimuose, taip pat žmogu, Ugandos žmogaus teisų komisijoje buvo keliamas šis klausimas. Gruodžio 3 dieną pirmininkaujantį valstybę ir vietos trojką kartu su užsienio reikalų ministru diskusijose vėlgi iškėlė šį klausimą ir buvo akcentuojama parama pagrindiniams teisėms ir buvo priminta e, Ugandai apie jos tarptautinius įsipareigojimus. Ministras, minėdamas tradicinės vertybės ir kultūrinės vertybės, kur, minėjo, kad tam reikia, joms pakeisti reikia daug laiko, reikalinga bendra e, kampanija, ir buvo teigiama apie tai, kad neturtingi žmonės yra įviliojami į homoseksualumą ir jisai asmeniškai ketino pasirūpinti e, tokiais atvejais tam ir pateikti tokią informaciją vyriausybės atstovams tam, kad būtų priimtas informuotas sprendimas. Taigi, atsižvelgiant į ES Ugandos partnerystę, tokie demaršai šalia kitų leistų peržiūrėti siūlomą teisės, siūlomą teisės aktą, kad jis atitiktų tartautiniams nediskriminavimo e, seksualinės orientacijos pagrindų nuostatoms. Dėkoju. Ačiū komisarė. Diskusijas baigėme. Balsuosime po diskusijų. Dabar pagal darbo atvarkę turime septynis rezoliucijas dėl Azerbaidžiano apie saviraiškos laisvę toje šalyje. Pirmiausia, trims minutėms teikiu žodį kolegai Provera. Prašau. Grazie, Presidente. L'Europa ha aperto un interesse.